Okay, um, welcome back everybody. Um, Kągi, sveiki susirinkę, atsiprašome už tai, kad reikėjo pakeisti posėdžio laiką. Ekofin posėdis buvo toksai inirtingas, kad e, ministras Šarly negalėjo išeiti iš jo. Mes džiaugiamės, kad jisai sutiko dalyvauti mūsų posėdėje, kaip ir buvo žadėjęs. Jisai kreipsis į mus ir kalbėsime apie rekomendacijas konkrečioms šalims, apie kurias jau kalbėjome ir Strasbūre mūsų komiteto posėdėje, o dabar rekomendacijos jau yra patvirtintos ir mes nekantriai laukiame jūsų pristatymo. Esu tikra, kad parlamento nariai turės klausimų, taigi žodis jums. Yes, indeed, it was Taip, iš tiesų buvo labai malonu dalyvauti ECOFIN posėdėje. Tai buvo pirmas ECOFIN posėdis, kuriam aš pirmininkavau. Tai man buvo didelė garbė ir privilegija dalyvauti šiame posėdėje ir atstovauti Kiprui. Žinoma, tenai dalyvauju kaip, ne kaip savo šalies atstovas, o atstovaudamas visoms 27 valstybės narėms. Taigi posėdis buvo tikrai įdomus ir nuveikėme daug darbo. Pereisiu prie konkrečios temos, kurią esu pakeistas kalbėti, būtent Europos semestrą Malonu pranešti, kad šiandien Ekofinė buvo patvirtintos rekomendacijos konkrečioms šalims. Tai e, būtent 2012 Europos semestro rekomendacijos. Ir užbaigėme šį semestrą. Šiandien buvo oficialiai patvirtintas šis dokumentas, o prieš savaitę 28-29 dieną taryba šį dokumentą priėmė. Rekomendacijų paketas. Pakete yra 27 rekomendacijos, kiekvienai šaliai po rekomendaciją dėl ekonominių reformų ir biudžeto priemonių, taip pat ir rekomendacijos, atskiros rekomendacijos eurozonai. Kaip žinote, antrą kartą Europos e, semestras buvo įgyvendinamas ir šiais metais įgyvendinant buvo dvi naujovės. Pirmoji, pirmiaus, pirmoji tai yra paklusk arba paaiškink principas, pagal kurį taryba turi laikytis komisijos rekomendacijų, o jeigu nesilaiko, viešai paaiškinti savo poziciją. Tai yra labai svarbi naujovė, nes taip užtikriname didesnį skaidrumą, o svarbiausia atskaitomybę viso proceso metu. Tikrai neperdėsiu sakydamas, kad taip sustiprėjo komisijos pozicija šiame procese. O toks ir buvo tikslas tikrai komisijai pavyko sustiprinti savo pozicijas, sveikiname. Kita naujovė yra ta, kad buvo įtrauktos rekomendacijos susijusios su makroekonominiu e, disbalansų procedūros. Ši procedūra apėmė 12 šalių ir buvo padaryta išvada, kad nors ten disbalanso yra, jis visgi nėra labai didelis. Tos šalis, kurios buvo įtrauktos, tai būtent Belgija, Bulgarija, Kipras, Ispanija, Suomija, Vengrija, Slovenija, Švedija ir Junktinė karalystė. Šios dvi naujovės rekomendacijų, dėl šių naujovių rekomendacijų rušimo procesas buvo sudėtingesnis. Uh, taryba organizavo ir paralelinį svarstymą SGP stabilumo ir augimo paktas, makroekonominių disbalansų procedūra, kaip sakėme, ir bendros, bendrųjų struktūrinių struktūrinės politikos ir kitos politikos. Nepaisant visų sunkumų, atliktas didelis darbas ir dabar valstybės narės turi perkelti e, šios, šias rekomendacijas į sprendimus dėl biudžeto, ekonominių struktūrinių reformų ir kovos su nedarbu. Šiek tiek apibūdinsiu diskusijas. Diskusijos tarp komisijos ir tarybos ir kaip buvo taikomas vykdyk arba paaiškink principas. Reikia paminėti du dalykus. Pirmiausia, diskusijos. Per diskusijas buvo daug įtraukta pakeitimų į rekomendacijas ir komisija palaikė tos pakeitimus. Daugumai valstybių narių rekomendacijos nebuvo pakeistos. Antra, tomis, tais atvejais, kur su komisija neradome bendro sprendimo, taryba pateikė oficialų paaiškinimą. Ataskaita su visais paaiškinimais šiandien irgi buvo patvirtinta ir jūs netrukus ją gausite. Šiame dokumente akivaizdžiai matyti, kad diskusijos ir pakeitimai e, buvo susijęs su darbo rinkos pakeitimais, struktūrinėmis reformomis, taip pat ir su finansų sektoriumi. Buvo padaryta įvairių pakeitimų, jie buvo paaiškinti. E, pakeitimai buvo padaryti dešimčiai iš 27 šalių, dešimties iš 27 šalių rekomendacijoms aštuoniais iš tų dešimt atvejų buvo rekomendacijos susijusios su e, darbo rinkos pakeitimais, reformomis darbo rinkoje. Bendrai paėmus, 2012 metų Europos semestras buvo sėkmingas, nors yra erdvės e, reformoms, Vienas iš tikslų imtis turimų trumpalaikių priemonių. Ekofinas šiandien pradėjo diskusijas, kaip pagerinti Europos semestrą. Toliau darbą perims komisija ir institucijos, kurios dirbs paruošiamai darbą ir toliau, kitas ekofino posėdis vyks, vyks e, spalio mėnesį, kur bus toliau kalbama apie tai. Pirmininkaujantis Kipras labai džiaugsis parlamento išsakytą nuomonę šio klausimu. Pirmininkaudamas Kipras įsipareigoja ruošti, tobulinti ir gyvendinti sėkmingą 2013 semestrą. Verta paminėti, kad taryba šiandien priėmė patvirtino semestro pabaigą. Taryba, komisija, valstybių vadovai jų visų nuomonė šitas sprendimas buvo svarbus. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad buvo nustatyti procesai ir jie, kaip sakiau, buvo nustatyti identifikuoti siekiant juos patobulinti. Tikiuosi, kad matysime tolesnę pažangą ir, kaip sakiau, šių metų spalio mėnesį vyks dar viena kofino sesija, kurios metu mes peržvelgsime šios procesus ir, kaip sakiau, jei parlamentas norėtų prisidėti, mes labai džiaugsimės. Dėkoju. Thank you very much. Um, I will take uh, a... Ačiū. Dabar galėsime užduoti klausimus iš salės ir pirmiausia steiksime žodį koordinatoriams, tačiau Žanas Polis dar nepaprašė žodžio, ar norėtume žodžio. Na, jeigu man kas nors, ką nors duoda, tai visuomet priimu. Atsiprašau pirmiausia, kad pavėlavau tik tai dalį jūsų žanginės kalbos. Girdėjau, įdomiausia dalis buvo ta, kurioje jūs e, pareiškite pasirengimą išklausyti parlamento pasiūlymą ir nuomonės. Aš teisiškai noriu Teisinių požiūrių noriu paklausti, kaip e, pirmininkaujantis šalis vertina Europos parlamento vaidmenį susijusiu su Europos semestru. <clears throat> Mes e, pageidautume, kad parlamentas e, turėtų tikro demokratinės kontrolės funkciją, galėtų ją atlikti. E, aišku, ne kiekvieną šalį norėtų kontroliuoti, nes tai nacionalinių parlamentų prerogatyva, tačiau galbūt bendro pobūdžio šokią kontrolę norėtų Europos parlamentas atlikti. E, koks vaidmo jūsų vertinimu galėtų šiame kontekste atitekti Europos parlamentui ir kokiu priemonių galėtų parlamentas imtis Europos semestro eigoje, nes uh, Europos semestras ir jo įgyvendimas labai svarbus visai Europos ekonomikai. Ačiū. Ministras atsakys į kiekvieną klausimą iš karto, kad nepamirštume, kas yra klausimas, sako ministras. Taryboje pirmininkaujanti šalis atstovauja 27 valstybėms narėms, todėl pirmininkaujančios šalies pozicijos atspindi 27 valstybių narių pozicijas, kadangi mes atstovaujam tarybai, todėl dabar būtų šiek tiek per anksti man pareikšti savo nuomonę, tačiau bendrai galiu pasakyti, pakartoti tai, ką jau anksčiau minėjau, pabrėždamas du aspektus. Pirmasis susijęs su tuo, kad visi turime įnešti savo indėlį į svarbius Europoje vykstančius procesus. Ir mūsų daromas poveikis gali būti visokiojopas, grindžiamas gera valia pirmiausiai. Tačiau jeigu teisingai supratau jūsų klausimą, jūs norėjote sužinoti, ar esama e, kažkokiu nors e, teisėtų būdų parlamentui įsitraukti į šį procesą. Mes vis dar mokomės ir vertinant iš e, tarybos požiūrio taško, reiktų pirmiausiai įvertinti sprendimus, kurie buvo priimti šiandien, juos peržiūrėti, tą padarysime spalio mėnesį, pabandysime uh, sukaupti per tą laiką šiek tiek patirties ir tikiuosi, kad spalio mėnesį jau būsime visi šiek tiek išmintingesni ir galėsime daugiau nuveikti Europos piliečių labai. Mūsų laukia dar nemažai laiko, taigi įsiklausykime vieni kitus, pasimokykime. Pirmininkaujantį šalis priims domen visą šią gaunamą informaciją ir po to ją galėsime vėliau apsvarstyti. Ačiū pirmininkė, galbūt visi tapsime išmingesni, išmintingesni spalio mėnesį, nes Žampol Gozės rengia pranešimą savo iniciatyvą ir kažkada spalio mėnesį dėl to pranešimą turėsime balsuoti ir jį tvirtinti. Alisijoje paprašė žodžio. Labai ačiū, aš kalbėsiu angliškai, galėsime lengviau bendrauti. Ačiū, kad atvykote dar kartą pas mus, ministrė. Mano klausim, klausimai skirtiniai jums asmeniškai, bet visai e, tarybai, ne jums kaip Kipro atstovui, bet kaip tarybos atstovui. Kelis klausimus noriu jums užduoti. Ši diskusija vyksta, e, ar procesai vyksta po to, kuomet parlamentas labai aktyviai dalyvavo rengiant šešių teisės aktų rinkinį ir e, tie principai vykdyk arba paaiškink ir <clears throat> pasiaiškink įvairias rekomendacijas konkrečioms šalims, kiti kriterijai. Tačiau taryba ir komisija nepakeitė savo iš ankstinių nuostatų, rekomendacijos yra pakankamai e, nekonkrečios, visuomet e, siūlomi veikti patys problemų sprendimo būdai, nepriklausomai nuo to, ar šalis yra didelė ar mažesnė, ar patiria daugiau problemų ar mažiau. Aš manau, kad viena iš e, pridėtinių šešių teisės aktų rinkinio pridėtinių verčių buvo e, padėties ir procesų vykstančių vienoje šalyje poveikis kitoms šalims ir į tai nebuvo atsižvelgta. Kitas dalykas, jeigu vertintumėte TVF ataskaitą, pavyzdžiui, Vokietijos, joje sakoma, kad e, esama prielaidų po to, kai kurį laiką buvo reformuojama darbo rinka ir kūrimas darbo vietos, padidinti vidaus vartojimą. Vokietijoje, todėl turėtų būti atitinkamai e, pritaikomos, pritaikomi arba keičiami atlyginimai ir kainos tam, kad e, tokiu būdu galėtų būti e, suteikiamas postumis visai euro zonai. Todėl mes turėtume šiuo požiūriu remdamėsi vertinti biudžeto perviršį turinčias e, šalis. E, Vokietijoje e, biudžeto perviršis siekia 5,9 procentus, iš tikrųjų tai buvo 6 procentai. Būtent remiantis šiais rodikliais būtų galima pateikti tam tikras konkretesnės rekomendacijas pasitelkus svarbiausių šalies ekonomiką kaip paskatinti ekonomikos atsigavimą visoje eurozonoje. Tuo tarpu e, rekomendacijų tekste tokių nuostatų nėra. Kalbant apie trejeto e, taikomas e, taisyklės ir rekomendacijas, pavyzdžiui, Portugalijai mano šaliai tos taisyklės nepasiteisino. Tuo tarpu išvadose teigiama, jog rekomendacijas Portugalija vykdė ne taip kaip Graikija, tačiau tos rekomendacijos ir jų vykdymas nepasitvirtino. E, nedarbas padidėjo iki 15 procentų, e, ekonomika toliau smunka, o siūloma ir toliau laikytis šių rekomendacijų. Tai e, kuomet, kada galime tikėtis, kad taryba įvertins ir tų, tuos rezultatus, kurios a, atneša atitinkamų rekomendacijų laikymasis. Visuomet, kai taryba teikia savo rekomendacijas, jos yra skiriamos tik tai darbo jėgai arba naštos didinimui darbuotojams. Tuo tarpu nepakankamai dėmesio skiriamas socialiniam dialogui galbūt netinkamą momentą aš jūsų paklausiu anksčiau dėl to, tačiau turiu grįžti prie šio klausimo. Italijoje, Italijai skiriamos, e, skiriamos rekomendacijos siūloma mažinti darbo užmokestį, konsultuojantis su socialiniais partneriais ir laikantis e, <clears throat> nacionalinės praktikos. Tuo tarpu vėliau taryboje buvo šios nuostatos uh, atsisakyta, kalbama tik tai apie sąlygų sudarimą e, siekiant įmonių lygmenių e, padidinti našumą e, ir nieko nekalbama apie konsultaciją su socialiniais partneriais. Tuo tarpu, kalbant apie Suomiją, komisija neparagino vykdyti konsultacijų su socialiniais partneriais. Taigi, noriu paklausti, kaip atsitiko, kad tokios nuostatos buvo įtrauktos arba neįtrauktos į šias rekomendacijas ir prašau suprasti, kad kreipiamės į Jūs ne kaip į Kipro atstovą, bet kaip į tarybos atstovo atsakymus. Jūs paminėjote kelis svarbius klausimus, tačiau po kiekvienu iš šių klausimų slepiasi tam tikri elementai, kuriuos anksčiau minėjau, galima būtų įsigilinti į kiekvieną iš sričių, iš šių aspektų, juos išanalizuoti, pareikšti savo nuomonę, aš siūlau. Išsameu giliau įvertinti tam tikrus pareikštus komentarus, dalis jų gali būti pagristi, Nes buvo <clears throat> rekomendacijos e, jas įnešta tam tikrų pakeitimų, e, nustatytos tam tikros datos, jos pakeistos, e, jūsų komentarai yra labai vertingi. Šiuo atžvilgiu Kartu su manimi atvyko iš šį sustikimą mūsų ekspertas iš Vokietijos ir manau, kad jis tikrai galės įsigilinti į, į jūsų pareikštas pastabas. Dėl Portugalijos e, jūs esate teisi. Suprantu padėties sudėtingumą, nes mano paties šalis e, veikiausiai pasuks Portugalijos keliu. Kartais būna taip, kad dėl išorinių, o ne vidaus aplinkybių šalis e, būna priverstos pasirinkti tokias kryptis, e, kurias kitomis aplinkybėmis nebūtų pasirinkusios. Dabartinėje krizės akivaizdoje vienos šalis daro įtaką kitoms daugiau ar mažiau. Mūsų šalies atveju problemos Graikijoje darė poveikį mūsų šaliai. 50 metų mūsų ekonomika veikė gerai ir staiga patekome į tokią sudėtingą padėtį. Taigi jūsų keliami klausimai bus e, svarstomi per artimiausius mėnesius. Tikiuosi, kad tas svarstymas neužtruks kelis metus ir mes rasime atsakymus. Dabar suteiksiu žodį Andrėjas. Labą dieną, man labai e, džiugu, kad galiu su Europos parlamento ekonomikos komiteto nariais padiskutuoti šiais svarbiais, nors ir sudėtingais klausimais. Pirmiausia, noriu paminėti, kad ekonomistai skirtingai kitaip vertina padėtį nei politikai. E, pirmiausiai noriu pakomentuoti, pristatyti požiūrį į taryboje patvirtintus sprendimus, rekomendacijų. Pirmasis įspūdis toks, kad jos konkretesnės ir labiau privalomo pobūdžio šiais metais, tačiau suprantu jūsų mm, norą siekti daugiau pažangos, labiau atsižvelgiant į atskirų šalių ypatumus, nustatant prioritetus ir įtraukti atitinkamus e, rekomendacijų įgyvendinimo terminus, nes e, kol kas e, jomis yra nustatomos tik tai bendrosios gairės, kurios konkrečios įtakos kasdieniai ekonominiai politikai nelabai turi. Jūs taip pat minėjote perviršių. Tikrai yra sudėtinga įvertinti šį reiškinį. Šiuo metu TVF bando šią misiją atlikti ir tai nėra toks lengvas darbas, kaip e, analizuoti bendrą ekonominę padėtį, kuomet e, galima nustatyti e, fiskalinį disbalansą, struktūrinės problemas. Tai veikiau Tai daugiau techninio darbo reikalaujantis procesas tam, kad susipažintume išsameu su jo įvairiais aspektais ir ypač stengsimės įsiaiškinti, koks šiuo atžvilgiu yra didžiųjų arba didesnių šalių daromas poveikis kitoms eurozonos valstybėms, ypač Vokietijos. Um, Mes uh, bandome uh, uh, dabar daugiau dėmesio atkreipti į biudžeto deficito ir perviršiaus daromą šaltinį poveikį. Aš taip pat čia turiu remtis e, Kipro patirtimi, kuomet e, šiuo metu patiriame didžiulį einamosios e, sąskaitos disbalansą Kipre. Atitinkamas nuorodas konkrečiose rekomendacijose taip pat bus patalpintas dėl uh, trejeto rekomendacijų. Manau, kad e, nuo pat pradžių buvo pasirinktas e, kitoks požiūris. E, mes laikui bėgant mokomės iš savo klaidų. Dabar programos yra platesnės apimties, apimančios įvairius elementus, kuriais bandoma įgyvendinti taip pat ir ekonomikos e, gaivinimo darbo tvarkė, taip pat ir bankų ligmo yra šiuo metu įtrauktas. Taigi šios e, aspektus atsižvelgiama, tačiau turime suvokti, kad įgyvendinti šias programas ir sulaukti jų gyvendinimo rezultatų prireiks laiko, tai nėra pasiteisinimas, kartais mums reikia pasirinkti šiek tiek visapusiškesnį požiūrį. Ir tikiu, kad ES tokį požiūrį pasirinks, tačiau turime būti kantrus ir palaukti šiek tiek ilgiau, kol šios programos atneš konkrečių rezultatų nes trumpalaikių rezultatų tikėtis negalime. Kipro atžvilgių e, taip pat e, tokia programa yra bandoma įgyvendinti artimiausių metų ir aš žinau, kad tiek politinių, tiek socialinių, tiek ekonominių požiūrių mūsų laukia pakankamai sunkus laikai. Kalbant apie darbo rinkos padėtį, tai turime atsižvelgti į tam tikrus skirtumus, atskirose šalise negalime lyginti Suomijos su Italija. Man šiek tiek trūksta konkretesnės informacijos, tačiau tikrai reikia pripažinti, kad Italijos atveju susidurima su konkurencingumo problema, o kalbant apie Suomiją, būtent rekomendacijos yra skirtingos arba turėtų būti kitokios dėl to, kad padėtis šalise yra skirtinga. Apie tai jūs taip pat minėjote savo klausimų pradžioje. Olė Alde, frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Turiu kelis klausimus, kai kurie bendro pobūdžio, kiti konkretesni. Kalbant apie diskusiją dabar vykstančią, yra rekomendacijos tvirtinamos, su kai kuriais pakeitimais, paskui dar paskutinės minutės pakeitimai patvirtinami, kaip visa tai vyksta. Ir kas už to slypi? Kokie pamastymai? Ar tai yra atviro pobūdžio diskusija, ar vis dėlto kai kas jau nuspręsta iš anksto? Malta ir Bulgarija balsavo prieš jos nesutiko su ten teikiamomis rekomendacijomis. Mano paties gimtoji šalis Švedija. Štai kaip apie ją atsiliepta komisijos pasiūlyme. Reikėtų skatinti atlyginimų, darbo atlyginimų lankstumą. Bet tarybos patvirtintose rekomendacijose jau nebeliko tos teksto vietos, o mano šalyje labai daug apie tai diskutuota, taigi irgi kyla klausimas, kodėl. Ir tolimesni klausimai. Ponas Bork, Švedijos finansų ministras, jūsų kolega, sakė praėjusį savaitgalį, kad Graikija e, daugiau mažiau jau tikrai bankrutuoja. Ir iš tiesų tas savaitgalis buvo šiaurės šalyse gal labai intensyvus. Suomijos finansų ministras, pavyzdžiui, pareiškė, kad, kad Suomija nepasirengusi būtų mokėti už kitų valstybių narių skolas. I will try and um, share pasistengsiu kartu su kolega atsakyti į klausimus. Pats užsiminsiu apie porą jūsų ką tik paminėtų dalykų. Pirmiausiai, nemanau, kad teisinga būtų komentuoti viską, ką kas nors yra pasakęs, bet vis dėlto tokie teiginiai be abejo mums kelia nerimą. Ir nesvarbu, kas tai pasakė ir kokiam kontekste, vis dėlto reikia pripažinti, kad situacija Graikijoje labai rimta. Aš ir pats sakiau, kad problemos, su kuriomis susiduria mano paties šalis, susijusios ne su mano paties šalies ūkiu ar ekonomika, bet su Graikijos žlungančia ekonomika visą tai susiję. Ir visi žinome, kad dar metų pradžioje buvo priimtas sprendimas sumažinti Graikijos obligacijų numa, nurašyti Graikijos obligacijas buvo numatyta. O Kipro bankai buvo investavę į Graikijos e, ekonomiką per Graikijos bankus, nes yra su jais susiję. Taigi dabar mums kilo tikrai labai nemažas pavojus. Jeigu šaliai taip prastai sekasi ekonominiu požiūriu, ką daryti? Ir būtent apie tai ir kalbame šiomis dienomis. Dėl to ir iškilo mintis apie bankų sąjungą, apie vieną bendrą priežiūros instituciją Europos Sąjungoje, kad e, būtų galima atitinkamas įstaigas tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti. Stebėsenos institucija Europoje galėjo būti įsteigta galbūt prieš dešimt metų jau. Ir tada tiek daug problemų neturėtumėm, kiek turime dabar, bet vis dėlto realybė yra tokia. Turime ją žvelgti tiesiai akis ir spręsti susidariusias problemas. Tokie fondai kaip EFSF arba ESM buvo dabar sukurti ir kokiu tikslu? Ogi tuo, kad nebūtų pernelyg daug žalos pridaroma kitoms valstybėms narėms, sprendžiant vienų valstybių narių problemas. Dar prieš daugelį metų ir dar prieš tai, kai kalbėjau su jumis Strasbūrė, esu sakęs, kad laikau didžiulę garbę kalbėtis su jumis ir matyti 27 valstybės narės, taip pat kalbančias viena su kita, diskutuojančias įvairiais klausimais ir randančias sprendimus. Aišku, galbūt ne per vieną dieną randami tie sprendimai, Jie gali būti patvirtinami ir tik po mėnesio, po metų, kitų. Bet vis dėlto randame būdą taikiai sutarti, civilizuotai sutarti tarpusavyje ir rasti problemų sprendimus. Tikriausiai pripažinsite tai, kad praėjusį šimtmetį taip dar nebuvo Europoje. Buvo viskas visai kitaip. Dėl to didžiulė privilegija yra gyventi šiais laikais ir matyti, kad problemos sprendžiamas yra būtent taip. Bet aišku, jos niekur dar neišnyko ir toliau reikia skirti joms dėmesio, vadovautis vieninga bendra dvasia. Ir, kaip ir sakiau, man asmeniškai yra labai skaudu dabar dėl to, kad mano šalies ekonomika junta tokį smarkų kitos žlugančios ekonomikos poveikį ir dėl to atsidūrė keblioje padėtyje. Bet aš manau, kad anksčiau ar vėliau, pademonstravus solidarumą visiems, rasime tinkamus sprendimus ir kad e, mums viskas nesibaigs taip, taip kaip Graikijai, kurios ekonomika tikrai žlunga, nes jeigu šalies ekonomika žlunga, tai gali būti šį kartą Graikija, kitą kartą gal kita šalis. Tas domino efektas galėtų sukelti labai daug žalos visai Europai. Taigi negalime leisti subankrutuoti šaliai. Ir kita vertus, reikia pasakyti ir tai, kad privilegija priklausyti ES reiškia ir tam tikrus įsipareigojimus, atsakomybės naštą. Ir Kipras pripažįsta tuos įsipareigojimus, gerbė tuos įsipareigojimus. Dėl to tikimės ir likusios ES dalies solidarumo su mumis reiškiamo. Tad taip pakomentuočiau jūsų ką tik minėtus dalykus ir dabar žodis kolega Andrėjas. Manyčiau, iškelėte labai svarbius, opus klausimus, tiek politinė, tiek techninė prasme svarbius dalykus. Minėjot, visi žinome, kad reikia situaciją gerinti. Tai, kaip tai vyksta dabar, buvo pradėta komisijoje ir valstybės narės turi galimybę kalbėti kelti savo problemas, bet labiau dvišalių pagrindų su komisija. Kai kurios šalis nusprendžia įtraukti socialinius partnerius, taip pat parlamentus ir daro tai gana veiksmingų būdų, kai kuriuose kitose šalise tokia praktika gal nėra taikoma. Bet be abejo, apie tai reikia kalbėti. O tam būtinai reikia daugiau laiko, nes diskusijoms visada skirtas tik ribotas laikas, ne visada spėjai viską aptarti ir taip pat reikia kelti kai kurias tikslinės temas ir tiesiomis koncentruotis dėl Bulgarijos ir Maltos. Ten buvo klausimų dėl pensijų sistemos, dėl kitų dalykų ir jeigu laiko liks dar, to laiko turėsime pakankamai, tuomet gal ir rytoj dar galėsime padiskutuoti tais pačiais klausimais, bet e, kaip bebūtų, vis dėlto nuodugnesnės diskusijos tikrai reikia, nes Bulgarija ir Malta neišsprendė kai kurių klausimų. Ir reikia įvertinti, pavyzdžiui, politinį, ekonominį socialinį poveikį pensijų sistemos, pensijų reformos ir taip pat um, pragyvenimo lygio klausimus taip pat diskutuoti. Svenas Gygoldas dabar. Pradėsiu vokiškai, paskui perėsiu prie anglų kalbos. Pirmiausiai noriu pasveikinti sugrįžus vėl į mūsų komitetą viešint čia ir turiu pasakyti, kad susipažinęs su komisijos pateiktais dokumentais ir tuo, ką sakėte šiandien, matau, kad nelabai smarkiai susilpnintas gal tekstas. Kai kur yra bandyta tobulinti dokumentą, bet vis dėlto uh, um, yra užfiksuota, kad kai kur pažangos jokios nebuvo padaryta ir komisija tą konstatavo, taigi džiugu, kad taip liko. Dabar kalbant apie mano gimtą šalį, apie Vokietiją, reiktų pastebėti tai, kad taryba rado naują būdą triuką mm, imituoti liktai griežtą požiūrį ir darbą nėra kalbama apie tai, kad vien tik tai reikėtų mažinti ir didinti atlyginimus. Yra kalbama apie didesnės investicijas į švietimą, e, kitas rytis, apie lankstesnę gal atlyginimų sistemą, apie švietimą sakoma, kad e, galima būtų kai kurias paslaugas e, liberalizuoti, kai kur gal prieiga rinkoje nepakankamai gera sukurta, yra minimas farmacijos sektorius, kiti, čia labiau tos dalykus suprantantis kolega, matau, jau paliko salę, dėja. Ir taip pat yra užsimenama apie mokesčių paskatas ir jų keitimą. Ypač galvojant apie sutuoktinio darbo. Vokietija pakeitimų čia neprašė atlikti, bet vis dėlto Jeigu pažvelgsim į tekstą, matysime, kad rekomendacijos iš esmės tos pačios kaip ir praėjusiais metais. Kadangi tų rekomendacijų iš esmės nebuvo laikomasi nuo tada. Ir tada kyla kitas klausimas, kaip bus su tomis sritimis, kur rekomendacijos nėra keičiamos, kur valstybės narės e, nieko nedaro ir, ir ten nėra taikomas mechanizmas paklusk ar paaiškink. Jeigu valstybės narės tuos dalykus ignoruoja, lentelėje tik pasakoma dalinai įvykdyta, jeigu bent jau kas nors buvo daroma, bet iš esmės situacija nesikeičia. Taigi būtų gerai, jeigu taryba paaiškintų, kaip elgtis su tomis šalimis, kurios gal metų metus e, tvirtina apie save tas pačias išvadas, tas pačias rekomendacijas ir kaip į tai žiūri komisija, e, kai kai yra tiesiog patvirtinamos rekomendacijos, kurios niekam, nelabai, niekam nerūpi. Ir dar viena pastaba, galutinė mano anglų kalba. Jūs sakėte, kad norėtumėte, jog būtų parodytas solidarumas su Kipru dėl to, kad jam reikia kovoti su problemomis, kurios kyla dėl žlungančios Graikijos ekonomikos. Mes matome, kokia prasta padėtis Kipre. Ir man atrodo, yra tikrai rimtų priežasčių remti Kiprą ir stengtis išvengti bankų griūties. Bet tuo pat metu aš kelčiau ir kitą klausimą. Solidarumas e, nėra tik viena kryptis dalykas. Iš tikrųjų, um, dividendai um, į išorę taip pat turėtų būti apmokestinami nuliniu uh, tarifu. Ir įmonės, e, kai kurios gali būti registruotos Kipre, bet kilusios ne iš Kipro, dėl to, kad Kipre yra labai palanki mokestinė situacija. Taigi, jeigu prašote paramos iš ES taikomų mechanizmų, ar esate pasirengę keisti savo mokesčių sistemą tam, kad nebūtų jie naudojamasi, bandant išvengti apmokestinimo kitur, kitose šalyse? Man atrodo, tikrai labai sažiningas mano klausimas, galvojant apie solidarumą, apie kurį kalbėjote jūs. Sureaguosiu pirmiausia ir vėl į paskutinį klausimą dėl solidarumo, apie kurį kalbėjau. Jo prašiau ne konkrečiai Kiprui, aš kalbėjau apie solidarumą bendrają prasme. Graikija yra ta šalis, kurioje kilo problema. Domino efektą sukėlė keblumų Kiprui. Ir dėl to ir užsiminiau apie solidarumo koncepciją. Sakiau, kad taip kaip graikai galėjo tikėti solidarumo iš ES, taip ir turėtų rimtai vertinti įsipareigojimus, kurie, kuriuos jie turi ES. Tam kontekste minėjau solidarumą, ne Kipro kontekste. Bet iš tikrųjų, be abejo, su tomis problemomis gali susidurti kiekviena šalis. Ta sakiau. Ir konkrečiau dar kalbant, mm, gal neišsiplėsiu apie mokestinius klausimus, kadangi tai nėra mūsų diskusijos tema, bet vis dėlto, jeigu turite kokios nors informacijos, kuri tikiu yra klaidinga, tuomet e, kreipkitės į mane gal raštu ir, ir išdėstykite man savo argumentaciją. Iš tikrųjų, Kipre yra labai žemė mokesčiai, bet jie yra taikomi visiems vietiniams įmonėms, e, bet kuriam europiečiui, iš tikrųjų, bet kam, kas nori steigti verslą Kipre. Yra labai maži mokesčiai numatyti mūsų šalyje. Kalbėjote apie tai, kas nutinka su rekomendacijomis, kai jos yra tiesiog ignoruojamos ir vėl kartojamos metai iš metų. Tos pačios. Esate teisus iš dalies taip sakydamas, kad taip yra, bet čia ir vėl reikėtų prisiminti koncepciją, kurią minėjau jau ne kartą, regis. Vykdyk arba pasiaiškink koncepciją. Tarybos būtent reikalas yra prisimti atsakomybę už tą atitinkamą rekomendaciją. Taigi taryba prisima labai nemažą atsakomybės naštą, kurios anksčiau nebuvo. Ir čia ir slypi visa esmė. Kuriame sistemą, gal gana lietai, bet ji turėtų būti veiksminga. Ir taryba turės pasiaiškinti dėl to, kodėl, pavyzdžiui, per porą išėlės einančių metų buvo patiktos tos pačios rekomendacijos. Taigi jūsų pastebėjimas taiklus, bet vis dėlto tikiu, kad mechanizmas, kuris yra kuriamas ar yra sukurtas, parodys rezultatus laikui bėgant, šiek tiek vėliau. Ir dabar iš karto suteiksiu žodį kolegai, jeigu galiu. Pirmininkė, nelabai turime tam laiko. Dar aštuoni kolegos užsiregistravę kalbėti, noriu užduoti klausimus. Ministras, mano skrydis tik 12 nakties, taigi aš laiko turiu sočiai. Gal tada, tada kas nors kitas jau pirmininkaus, nebe aš. Pone Svenman, aš pasistengsiu trumpai, vienas klausimas, kuris rūpi ir mano rinkiminėje apygardai, yra tai, kad mes tikriausiai dar nematėme pačių blogiausių dalykų e, nei viena valstybėje narėje, ar iš tiesų dar tikėtis, nors dar blogiau. Ir ar galite patikinti mus, kad jau dabar kylame kreivai viršų ir kad tikrai situacija nesuprastės dar labiau? Dėkoju. As I said, I have been in the chair for the Kaip sakiau, šiandien pirmą kartą pirmininkau tarybai. Jeigu jūs laikote mane ekspertu atsakyti tokį klausimą, aš pasistengsiu. Tarptautinė krizė mus lydėjo keletą metų. Galima pažvelgti 2008 metus, Lehman Brothers bankrotą, Nuo tada įvyko visokiausių nelaimių finansų ir bankų sektoriuje. Niekas negali paneigti, kad buvo dėta daug pastangų ir Europoje, ir už Europos ribų, kad ta situacija būtų suvaldyta. G20, G7 susitikimai visose ligmenyse yra bandoma rasti sprendimą, gilintis į laisvos rinkos silpnybės, tas silpnasias vietas. Manau, kad daug kas yra nuveikta tą linkme. Ir manau, tikiuosi, kad mes jau pradėjome kilti į viršų. Žinoma, mes Europoje turėjome ir papildomų problemų, tai būtent euro krizė. Todėl galima sakyti, kad padėtis uh, dar labiau susikomplikavo, nes turėjom lik ir dvigubą problemą. Tačiau žiūrėdami paskutinių šešių mėnesių pokyčius į sprendimus, kurie buvo priimti, jeigu pažiūrėsime net į sprendimus, kurie buvo priimti prieš dešimt dienų vado, viršūnių sustikimuose, tarybos sustikimuose, manau, kad svarbiausios problemos buvo išspręstos. Ir daug kas sprendžiasi net mums kalbant. Šitos informacijos, kurią disponuoju, galiu pasakyti, kad reikalai tikrai gerėja, ar bent jau jie yra kontroliuojami. Todėl galiu ramiai pasakyti, kad padėtis kontroliuojama. Ilgos diskusijos vyksta, kaip pagerinti padėtį. Pirmininkė atsiprašo norėčiau, kad nestovėtų vidury salės asmuo ir e, kaip tik priešais tą asmenį, kuris uždavė klausimą, taip tikrai nemandagu. Tikriausiai, Berneri, jeigu, jeigu, Berneri, jeigu prieš jūs kažkas sėdės, kai jūs klausite, jūs ne, nelabai apsidžiaugsite. Pirmininkė, jums žodį suteiksiu vėliau. svečias. Aš tiesiog apibendrinsiu, kad esu optimistas ir noriu manyti, kad mes jau esame krizės įveikimo kelyje, euro krizės, finansinės krizės įveikimo kelyje. Turėkime kantrybės, mes tikrai išsikapstysime. Pirmininkė, atsiprašau, kad turėjau uh, pertraukti, bet e, ir iš ryto taip buvo. Ateina asistentai, jie kalbasi su savo e, parlamentarais ir užstoja kitus parlamentarus, kartais ne tos, kurie uždavė klausimą, tai prašau truputį daugiau tvarkos. Dabar nuo frakcijos užduosim klausimus, turime tik 25 minutės, tiek trunka posėdis ir turime vertimą. Žampol. Dėl vedimo tvarkos buvo pakeista darbo tvarkė posėdžio. Iš pradžių buvo numatyta vienai valandai susitikti su ministru nuo 15 iki 16 valandos, taigi noriu paklausti dabar, kiek laiko mes susitikinėsime, nes pradžių buvo numatytas skirti šiam susitikimui valandą. Pirmininkė, e, galime tęsti posėdį iki 18.30. E, kitą laiką dar turėsime vertimą, ministras e, gali kitą laiką pasilikti, taigi jeigu niekas neprieštarauja, tai taip ir elgsimės. Klausimus užduosime po keletą ir tada bus atsakymai, gal taip greičiau šiek tiek dirbsime. Karas, in that order. Oh, Otmar's got... Vieno kalbėto jau neliko, taigi dabar Werneri žodis jums. Ne, dar kol kas ne jums. Third. Jūs trečias laiškė. Antolin Pablo, tada jūs. Ačiū. Norėčiau padėkoti tarybos atstovui už dalyvavimą ir už rekomendacijų pristatymą. Manau, tai tikrai puikus, puikiai priemonė paskatinti ekonominį bendradarbiavimą, koordinavimą ES. Ispanija yra viena iš tų šalių, kuri gavo daugiausiai rekomendacijų. Aštuones net, kitos tokios šalies nėra, kad būtų gaus net aštuones rekomendaciją. Tačiau pirmiausia dėl Ispanijos, paskui dėl eurozonos dėl Ispanijos norėčiau, kad patvirtintumėte arba paneigtumėte, kad e, komisija tuos pakeitimus, kad tam pakeitimam pritarė. Aš pam, pastebėjau tris pakeitimus, manau, kad jūsų pakeitimai yra teigiami, jie eina teisinga kryptimi. Vienas pakeitimas yra susijęs su, su tuo, kad reikėtų skirti, e, yra dėl administracijos finansavimo ir informacijos. Antras yra susijęs su e, pensijų reforma, turint galvoje e, gyvenimo trukmę. Taip pat manau, kad yra tinkamas pasiūlymas. Ir trečias yra susijęs su mm, nedarbu, ypač tose jautriuose mm, visuomenės segmentuose ir su šeimos politika. Manau, kad šitie pakeitimai yra tinkami. Manau, kad Ispanija reikia suteikti ilgesnį laikotarpį gyventi šitos pasiūlymus ir kad konsultacija būtų išmintinga konsultacija. Taigi, uh, Prieš tris mėnesius e, Ispanijos vyriausybė pateikė biudžetą, jį patvirtino, biudžete buvo numatytas 5,8 e, biudžeto deficitas, o tada taryba numatė, kad 5,3 turėtų būti deficitas, o dabar sako 6,3 jau galėtų būti. Mm, manau, kad čia būtų minusas tarybai nes per labai trumpą laikotarpį pakeitė savo požiūrį, nors nuo pat pradžių galėjo atsižvelgti ir numatyti šitą daug išmintingesnį reikalavimą. Antras dalykas. yra numatytas dviejų metų planas, pasibaigiantis po dviejų metų Liepos mėnesį yra numatyta, kad reikalavimų įgyvenimas bus kontroliuojamas kas tris mėnesius. Pasakysiu tik tiek, kad labai džiaugiuosi, kad buvo pateikta rekomendacijų ir visai eurozonai, bet manau, kad e, blogai, kad šitom rekomendacijom nėra numatytų e, konkrečių terminų, nes jeigu numatyti terminai konkrečiam šalim, reikia numatyti terminus ir eurozonai, ypač kai susitarime su komisija ir tarp komisijos ir tarybos buvo irgi kalbama apie konkrečius terminus. Pirmininkė, ačiū. Taip lietai dirbame, kad net išeina mūsų norintis paklausti. Tai dabar Pablo, Astrid jau nebėra tarp mūsų. Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti, kad atvykote į mūsų posėdį. Turiu labai konkretus klausimą. Bankų unija, bankų sąjunga, parlamentas visą laiką teigiamai pasisakė šio klausimu ir džiaugiamės, kad e, vakar, e, praeito penktadienio viršnų susitikime buvo rastas e, sutarimas, bendras požiūris dėl bankų sąjungos taryba komisijai suteikia aišku mandatą paruošti pasiūlymą ir su konkrečiais terminais, tačiau kai kurie tarybos nariai kalba apie išmintingus terminus šitų dokumentų gyvendinimui, o kiti tarybos nariai kalba apie tai, kad galim užtrukti netgi metų metus, kol įkursime e, bankų sąjungą. Ką Jūs manote? kaip ECOFIN pirmininkas. Kaip manote, ar, ar optimiš, optimistiški ar pesimistiški e, prognozavimai bus e, realistiški? Thank you, Sharon. Uh, Minister Shalis, I don't... Pone Podimata, ačiū. Pirmininkė, nenoriu jūsų statyti nepatogią padėtį ir klausti apie Graikiją. Rekomendacija Graikijai yra labai trumpa, tiesiog reikalauja įgyveninti programą ir viskas. Kaip žinote, dabartinė vyriausybė ir finansų ministras būtent tai ir bando daryti. Norėčiau pabrėžti, kad būtų nenaudinga Mm, būtų netgi žalinga sakyti, kad kažkur viena šalis yra kalta dėl visų eurozonos nelaimių. Ir norėčiau grįžti prie Elizos pastabų dėl rekomendacijų konkrečiam šalims ir jūsų konkrečių rekomendacijų Kiprui ir Portugalijai. Norėčiau pasakyti, kad tų ryšių tarp šalių e, problema yra savame suprantama, savame, savame suprantama, kad Graikijos obligacijų problema turėjo labai dėlės įtakos Kipro bankams. Bet Kipre buvo ir fiskalinių problemų. Tačiau tas priklausomumas vienos šalies nuo kitos yra vienas dalykas, Bet koks, kaip, kaip reikėtų elgtis, koks tinkamiausias receptas ar, ar panacėja, tačiau būtų kitas klausimas. Norėčiau jūsų paklausti. Atsižvelgdamas į parlamento ir šio komiteto pasiūlymus, kaip, pavyzdžiui, Elizas sakė, kalbėjo apie šešių dokumentų paketą, aš kalbu taip pat, primenu taip pat ir dviejų dokumentų paketą susijusių su priežiūra Taigi mes, ministrė, siūlėme kad šalis, kurios vykdo programą, taupimo programą, turėtų būti lankstesnės. Pavyzdžiui, vykdydamos taupimo politiką turėtų atsižvelgti į makroekonominius disbalansus ir, ir atsižvelgti į tas priežastis, kurios nepriklauso nuo tų valstybių narių. Mes siūlėme būti lankstesniais tam, kad tos programos būtų įgyveninamos daug veiksmingiau. Toksai buvo parlamento pasiūlymas. Norėčiau jūsų paklausti, ar priėmėte tokį požiūrį? Ačiū. Pirma, trialogas rytoj vyks šio klausimu ir jūs, jūs irgi dalyvausite nuo pirmininkančio šalies, gal nepradėkime čia trialogo, bet atsakykite išsamei. Atsakant į pirmąjį klausimą dėl Ispanijos ir aštuonių jai pateiktų rekomendacijų, manau, rekomendacijos labai svarbios ir iš tiesų Ispanijos finansų ministras šiandien pateikė atitinkamą informaciją COFIN Ekofino tarybai ir euro zonai apie tai, kad priima šias rekomendacijas, tačiau neabsoliučia jų forma. Ir tose rekomendacijose yra kalbama apie tai, kad e, Ispanija gavo ne tik paramą bankų rekapitalizacijai, tačiau taip pat ir vieneriems metams buvo pratestas terminas sumažinti biudžeto deficitą nuo 6,3 procentų ar kiek ten yra dabar iki 2 procentų 2014 metais. bendrasis e, požiūris į rekomendacijas buvo teigiamas ir reaguodama į tai ECOFIN taryba eurozonos šalis pritarė pagalbos suteikimui Ispanijai. Galite matyti, kad Europa turi galimybių, turi lėšų reaguoti ir padėti ir Todėl ši sistema grįžiama abipusiškumo principu, taip pat kaip ir Graikijos atžvilgių. Graikija patiria problemų, turime parodyti jai savo solidarumą ir kartu, kaip minėjau, Graikija turi prisimti įsipareigojimus, jų laikytis. Ir iš tiesų šiandien kalbėjusi su naujuoju Graikijos finansų ministru, panu Stugnaras, Jis iš tiesų informavo Eurozono šalis vakar vakare patvirtinamas, kad Graikija laikysis, visapusiškai laikysis prisimtų įsipareigojimų ir tai geras ženklas. Todėl Graikija gali tikėtis ir toliau mūsų solidarumo. Dėl bankų sąjungos tai nauja tema kuri pradėta svarstyti tik prieš dešimt dienų, reikia toliau tęsti šias diskusijas. Vienas iš uh, ECOFIN tarybos prioritėtų šiuo metu yra ta tema. Artimiausiu metu komisija turėtų parengti ECOFIN tarybai atitinkamą pasiūlymą kalbant apie tai, ką anksčiau minėjau, tai yra bendroji bankų priežiūros institucija, kuri viena iš sudėdamųjų bankų sąjungos dalių ir būtina prielaida, kad visa sistema veiktų, kuomet pradės veikti ši institucija. Aš tikiuosi, kad ledai pajudės ir sugrįž finansų rinkų pasitikėjimas nes finansų rinkos remsis pateikiamais duomenimis, ta priežiūros tarnyba galės jie, juos pateikti, bei taip pat e, valstybės skolos, e, valstybių skolų našta bus tolygiai pasidalyjama tarp šalių narių. E, manau, kalbą galėtumėte dėl dviejų teisės e, aktų rinkinio, ką nors pasakyti, nes Anos klausimas buvo su tuo susijęs, galbūt neturėtume užbėgti už akių įdomiaus diskusijoms, kurios vyks rytoj šiuo klausimu. Ir dabar nieko nesakykime, toks atsakymas nelabai stebina, tikiuosi, kad galėsime rytoj tikėsis, tikėtis didesnės pažangos. Pirmininkė, atsiprašau tų narių, kurie turėjo jau anksčiau išvykti, tačiau buvo nemažai keblių klausimų ir šiek tiek užtruko atsakymai į juos. Labai ačiū, kad atvykote, kiek e, žinau. Labai sudėtinga buvo rasti laiko vykstant ekofin tarybai e, šiam susitikimui. Kitas mūsų posėdis vyks rugsėjo 3 dieną, 15 val. Ačiū.